visišką betvarkę, jau vėluojame 20 minučių, tai yra nepriimtina. Ok, ten uh, Vox Populi, so we can... Liaudės balsas reikalauja pradėti. Should we vote? Or? yes. That I think. Our chairman is coming in few minutes. Pirmininkas ateis po kelių minučių. Chairman, that doesn't stop. Pirmininkė, vis tiek galime pradėti, o po to pirmininkavimą perduosite. Gerai, kolegos. Pirmasis yra nuomonės projektas dėl 12 metų išorės veiksmų tarnybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pranešė ponė Muniz, ar norite pasisakyti, ne? Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas pakeitimas, ne. šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntas, septinta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Aštuntas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Devintas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dešimtas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Tryliktas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Keturioliktas už, prieš, prieš susilaiko patvirtintas. Elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti 37 už, 309 už. Du neturi kortelių. 3 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname panašiai. is the traffic law for this church. Welche ist das jetzt? Die, die Liste ist hier drin. This is discharge conditions. Da gibt's mir mal Schlag. Ja. Super. rufen wir mal ein Büro an. Das Kolleginnen und Kollegen. Kolegės ir kolegos, norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau. Aš uh, buvau susitikęs e, aptarti e, užsienio reikalų ministrų tarybos posėdžio, kuris įvyko vakar ir kur buvo kalbama apie Ukrainą. Dar plačiau apie tai pakalbėsime šiandien po pietų, kai atvyks pane Ešten. Dabar e, siūlau balsuoti dėl biudžeto patvirtinimo komisijai. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Antras pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau, pirmas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko dar kartą. Kas už aštuntą, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas, kas už kas prieš, kas susilaiko primta, 10 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Elektroninis balsavimas dėl viso nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. My office call. Ja, yeah. gerade, gerade. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 41 už, 5 susilaikė, patvirtinta. Toliau rekomendacijos projektas tarybai ir komisijai. Ta rekomendacija pateikė ponas Watson. Sir Graham, žodis jums. Pirmininkė, norėčiau pateikti prašymą dėl diskusijų tarp politinių frakcijų. Mes norėjome pakeisti šio pranešimo pavadinimą, kad jis vadintųsi dėl transliuojančios e, žiniasklaidos panaidojimo ES diplomatijoje, vietoj to, kaip būtų pavadinta kaip diplomatijos priemonė. E, aš supratau, kad pirmininkų suėga sutiko tai padaryti, e, jeigu komitetas pareikštų tokį prašymą šio pakeitimo tikslas, pirmininkė, yra tas, kad teisingai buvo pasakyta, kad jeigu mes naudosime e, žodžius kaip paramos diplomatijos priemonė, tai tai gali būti e, suprasta kaip ES propagand, propagandos panaudojimo per diplomatijos kanalus, e, per, per, per e, žiniasklaidos priemonės. Taigi, EPP nariai pareiškė norą atidėti šio pranešimo prieimimą. Aš noriu paraginti kolegas netidėlioti, nes diskusijos vyko normaliai. Man atrodo, įvyko dvi diskusijos komitete, įvyko du šešėlinių pranešėjų sustikimai ir tikiuosi, kad kolegos sutiks, kad kaip rekomendacija taryba, ji gali būti patvirtinta. Man atrodo, kad jį numatyta e, aptarti antrojo vasario mėnesio plenarnėje sesijoje. Na, tačiau aš visų pirma noriu padėkoti kolegams už paramą e, šiam pranešimui rengiant. Netgi jeigu ir būtų pakeistas pavadinimas, jis vis tiek būtų uh, klaidinantis. Aš nesuprantu, kodėl mes turime pateikti tokį pranešimą prieš rinkimus į Europos parlamentą. Pavadinimas yra tikrai labai klaidinantis. E, kiekvienas gali pasinaudoti tuo pranešimu uh, ir mus apkaltinti, kad mes galime, tarkim, mokėti už propagandą ar panašiai. Tikrai čia yra tokių frazių, kurios gali būti panaudotos prieš mus. Pateiksiu pavyzdį. Yra kompromisas, paprastai negalima uh, balsuoti dalimis dėl kompromiso. Ten kalbama apie uh, transliuotojų hartijos sudarimą. Ten kalbama ir apie tai, kad tokia hartija turėtų būti skatinami aukšti žurnalistikos standartai ir taip toliau. Bet kaip galima e, parinkti tokią žiniasklaidos hartiją? Viskas turėtų būti grįsta tik gera valia. Dabar tekste yra tokių frazių, kurios tikrai gali būti panaudotos prieš mus. Ir E, Junknės karalystės atstovams galiu pasakyti, kad ponas Farage tikrai nekarta e, prikišto žodžius. Aš e, siūlyčiau, jeigu nebūtų pakeistos tos formuluotės, tai reikėtų balsuoti prieš pranešimą, nes jeigu balsuosime už jį, galime savo padaryti daug žalos. Atleiskite, kad tik dabar tai sakau, bet nežinojau, kad šis pranešimas bus įtrauktas į darbo atvarkę. Jeigu būčiau žinojus, jau būčiau anksčiau apie tai pradėjus kalbėti. Man atrodo, kad niekad ne per vėlų sustabdyti kažką, kas mums pakenks. Tikrai e, e, atmeskime tokį tekstą, nes e, jis mums pakenks. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad aš irgi susipažinau su kolegės Doris Pak pozicija po antrų diskusijų, kurios buvo surinktos vakar šiam tekstui svarstyti ir aš asmeniškai galvoju, kad yra geras kompromiso tekstas. Aš suprantu tą baimę, kur yra susijusi su tokiu debatu galimybė, bet aš nepritariu jai, ne, ne, nemanau, kad reikėtų to baimintis ir galvojant apie tokią hartiją, mm, tas tekstas neprimeta reikalavimo tokią hartiją sukurti. Tai yra raginimas, raginimas laikytis neutralumo, objektivumo. Tai aš tikrai mm, nematau, kaip čia Europos europinių rinkimų kontekste kažkaip tai galėtų padaryti kažkokią tai blogą. Man atrodo, neutralumas tai nėra kažkoks tai pavojus. Noriu mm, pakartoti, kad vėlgi čia nėra primetamas kažkoks tai privalomas reikalavimas. Ir be to mm, kultūros komitetas neturėjo galimybės išsakyti savo nuomonės, bet aš manau, kad po tų diskusijų, kurias mes surengėme kaip šešėliniai pranešėjai su Grahamu Watsonu. Dabar tekstas yra geras ir iš principo ir pavadinimas keičiamas į geresnį nei yra patvirtintas ir, ir tikrai turinys geresnis nei ankstesnėme mūsų pranešime dėl žiniasklaidos. Aš manau, kad tikrai nereikėtų čia turėti kažkokių tai baimių ir, ir sakyti, kad čia yra kažkokie tai pavojai, kai kalbame apie neutralumą, objektivumą rinkiminę kontekste, tikrai nieko čia nėra blogo. Nereikia baimintis to, kad faržas ar dar kažkas tai kažkaip tai mm, manip, imsis manipuliuoti tomis nuorodomis nuorodomis, bet kokiu mm, atveju tos nuorodos yra europinėme kontekste, čia nereikia to bijoti. Nereikia bijoti patvirtinti tokį tekstą. Aš nematau čia jokio pavojaus. Tekstas yra labai tikrai tvirtas ir yra politinių frakcijų sutarimas. Tikrai tai nėra tekstas, kuris būtų suskaldęs frakcijas. Priešingai, tai yra tekstas, kuris ap, apjungia suvienijo frakcijas. Labai ačiū, leiskite ir man išsakyti asmeninę pastabą. Aš balsuosiu prieš šį pranešimą, kai bus prieita iki balsavimo. Aš pats esu baigęs žurnalistikos studijas, esu dirbęs uh, kaip radio žurnalistas ir iš tikrųjų manau, kad žurnalistas turėtų būti neutralus Žiniasklaidoje pasirodo labai įvairių nuomonių ir tai iš tikrųjų sudaro pluralistinę visuomenę, pluralistinę demokratiją. Toks yra demokratinės visuomenės principas nežinau, kaip reikėtų interpretuoti pirmą A punktą. Ten kalbama apie tai, kad žiniasklaida turėtų propaguoti europinės vertybės ir taip toliau. Uh, bet tai tikrai nėra žiniasklaidos užduotis. Kaip žiniasklaida gali tai objektyviai padaryti? Čia skamba taip, tarsi mes e, e, skleidžiame savo politiką. Na, netinkama formuluoti, aš balsuosiu prieš. Ir ką reiškia sukurti e, teisinį pagrindą žiniasklaidai? E, europinių lygmenį tai prieštarauja sutarčiai. Sutartyje nurodyta, kad žiniasklaidos politika yra nacionalinė kompetencija. Mes negalime e, griežtis tokios kompetencijos, mes negalime taip plačiai formuluoti, nes kitaip mes tikrai būsime apkaltinti, kad Europos parlamentas e, nori pažeisti sutartį. Ten numatytas kompetencijas. Taigi aš asmeniškai panios pak pasiūlymą paremsiu. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Aš manau, kad šiandien nereikėtų balsuoti dėl šio pranešimo. Jeigu bus balsuojama, tai aš balsuosiu prieš. Sir Graham, galbūt jūs galite dar kartą peržiūrėti savo pranešimą, rasti tokias e, formuluotės, e, kurios išsklaidytų išsakytus būkštavimus. E, Ponas Greham, paskui balsuosime dėl panios pak pasiūlymo. Ačiū pirmininkė. Aš turėčiau atsiprašyti ponios pak, jeigu čia yra kažkokiu tai nesusipratimu. Pirmininkė, jūs labai maloniai pasiūlėte man gal prieš mėnesį pasikalbėti su ponia Pak dėl šio pranešimo. Taip ir padariau. Mes sutikome prieš tris ar keturias savaitės, aptarėme šį klausimą. Uh, E, tęsiau tas diskusijas su šešėliniais pranešėjais ir tikrai labai atsiprašau, jeigu dėl kažkokio tai nesusipratimo dabar yra mm, nesupratimas dėl šio teksto. Man atrodo, tikrai mes tarp visų šešėlinių pranešėjų viską suderinam ir aš asmeniškai tikrai nesijaučiu, tarsi pasisakyčiau už ES propagandos įrankių e, kūrimą, plėtojimą. Iš tikrųjų, kalbama pranešime apie euronius, bet neapsirimuoma vien euronius, jeigu čia eina kalba, jeigu yra kažkokių tai problemų dėl um, transliuotojų hartijos, tai galima tikrai išspręsti tuos dalykus, balsuojant dėl to konkretaus pakeitimo. Jeigu jūs, pirmininkė, galvojate, kad būtų naudinga, aš. Uh, Mielai atidėčiau dar tuos svarsimus, galbūt kitame posėdėje mes galėtumėm sugrįžti prie šio dokumento ir tada dar vis dar būtų, mano manimu, įmanoma balsuoti kovo plenarnėje sesijoje dėl šio dokumento. Bet man atrodo, iš tikrųjų, šį dokumentą mes parengėme laikydamės įprasminių procedūrų komitete, tai nėra kažkoks tai esminis dokumentas, tai yra tik rekomendacija tarybai ir man atrodo būtų gerai pasinaudoti galimybę pateikti visam parlamentui šį dokumentą svarstyti dar iki šios kandencijos pabaigos. Jeigu jūs galvojate, pirmininkė, kad vertėtų atidėti dar um, sprendimą dėl šio dokumento savaitį ir pratesti diskusijas, tai aš tikrai mielai tą ir padaryčiau. Nenoriu pratesti tų diskusijų, dar ir mūsų šešėlinio pranešėjo nėra e, šį rytą, bet iš tikrųjų mes pritartumėm, atsižvelgiant tai, ką ponas Vatsinas pasakė ir ponia Paka pasakė, atidėti tuos svarstymus ir sprendimo prieimimą savaitę, kad galėtumėm dar pamastyti ir pasitarti dėl šio dokumento. Should we vote Graham or the... Tai Ar dabar turėtumėm balsuoti, Sere Grahamai, ar reikėtų tęsti diskusijas, dar ir atidėti sprendimą šio, dėl šio dokumento? Gerai, galbūt ir mano kaltė yra tam tikra, kad um, netaip atidžiai aš panalizavau kai kurių žodžių išbraukimą, um, ką galima galbūt netaip suprasti. Iš tikrųjų, gal atidėkime tada dar šio dokumento, balsavimą dėl šio dokumento. Exactly. Wir kommen jetzt zum Bericht Pakistan. Dabar galime įti prie pranešimo apie Pakistaną. Kolega Cala yra pranešėjas. Ar yra pastabų? Ne, tai iš karto ar balsuokime. Dann soll er gerade Ihnen immer sagen. Mr. Steer, you have to tell always. Pone Steer, jūs visada turite pasakyti. Wer ist dafür? 19 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 24 už, prieš susilaiko primta. 25 už, prieš susilaiko primta. 26 už, prieš susilaiko primta. 27. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 28. kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 29. kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 30. kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 31. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 32 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu balsavimas prasideda. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 16 už 31 prieš atmesta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 37 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 42 už, prieš susilaiko primta. 43 už, prieš susilaiko primta. 44 už, prieš susilaiko primta. 45 už, prieš susilaiko primta. 46 už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 52 kas už, kas prieš. Patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 27 už, 28 už, 20 prieš primta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 55 už, prieš, susilaiko at, primta. 56. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 57. Už, prieš susilaiko primta. 58. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko primta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas Kompromis, e, pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Vienuoliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dvyliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Tryliktas už, prieš susilaiko primta. Keturioliktas už, prieš susilaiko primta. Penkioliktas už, prieš susilaiko primta. Šešioliktas už, prieš susilaiko primta atmesta 17 už, prieš susilaiko primta 18 už, prieš susilaiko primta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trys, kas už, prieš susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko primta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Davė keturi, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 97 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 98 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 9, 3 dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 9.13 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 9.14, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 9.15, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 9.16, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 9.17, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Der Richt ist mit 41 zu 1 bei 7 enthalten. 41 už, 1 prieš 7 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Wir kommen dann zum Bericht von Ponios Džanakų pranešimas. Gerbiama pranešėja, ar turite ką pasakyti? Ne. Gerai, tai iš karto balsuokime. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 39. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Ko gero, kad priimta. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 21 už, 26 prieš, vienas susilaikė atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Toliau 45, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 49, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 54, už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 68 pakeitimas kas už, kas prieš. Man atrodo, priimta. Prieš Basesku frakciją pradedama balsuoti elektroniniu būdu. Die Abstimmung ist meine, geschlossen. Baigiame balsuoti. 23 už, 23 prieš. Atmesta. I can understand that. Kompromis 9. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist. Baigiame balsuoti. 21 už, 27 prieš atmesta. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Apšymas kišlasim. Baigiame balsuoti. 22 už, 26 prieš atmesta. 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 79 kas už, kas prieš, Patikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 22 už, 22 prieš atmestą. Vienas narys be balsavimo kortelės, panašu, kad viską nulėmė. That's not clear. 80 dafür. 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 83 už, prieš susilaiko primta. 10 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 85. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 87. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 88. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 89. Kas už? Prieš susilaiko primta? 16. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 92. Kas už? Prieš susilaiko atmesta? 93. Už? prieš susilaiko patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai, kad atmesta. 94 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 95 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 96 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 97 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 98 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinkime. 98. Geschlossen. Ist Baigiame balsuoti. 22 už, 26 prieš atmesta. 99 kas už, kas prieš kas susilaiko primta. Šimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Vienuoliktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šimtas pirmas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas penktas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 106 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 107 kas už, Kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime. Apšimas geschlossen. Baigiame balsuoti. 18 už, 29 prieš atmesta. 108-109 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Taigi, kas už 110, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 111, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 22 už, 23 prieš. Panašti ir balsuoja prieš savo frakciją. 112, kas už, kas prieš, kas susilaiko pri... atmesta. 113, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dėl lingvistinio pakeitimo nebalsuojame. 115, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 116. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 12. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 120. Kas už, kas prieš. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. 28 už, 20 prieš primta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 127 pakeitimas. Ar gali tai būti? Panašu, kad 14 kompromisas. Įsivėlė klaida balsavimas rašė 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 134, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 135, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 142, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 100. Toliau 143. Kas už prieš priimta. 144. Kas už prieš priimta. 145. Kas už prieš susilaiko atmesta. 146. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 148. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 149. Už, prieš, Dar kartą, kas už 149? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 22 už, 26 prieš atmesta. Toliau. 151 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 153 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 7 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 12 kas už, kas prieš, kad susilaiko priimta, 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko, dar kartą 13 kas už, Ar 13 ar 14? 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Patikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist Baigiame balsuoti 26 už 22 prieš primtą. Toliau. Aštuonioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, patikrinkime. No. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 26 už, 27 už, 22 prieš priimta. 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 28 kas už, kas prieš, patikrinkime. Apšilius geschlossen. Baigiame balsuoti. 22 už, 27 prieš atmesta. Toliau. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras, kas už, kas prieš primta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 150. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau kultūros komiteto pakeitimai. Trečias paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko sus, e, priimta. Toliau A konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. B konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti.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 Pone Džanaku, prašom. Kyrie Proedrė, με εντυπωσιάζει το αποτέλεσμα, διότι στη συνάντηση που είχαμε με τους Κιώτες... Ačiū, mane tikrai nustebino balsavimo rezultatas. Kai vyko e, susitikimas su šešėliniais pranešėjais, mes kaip ir susitarėme dėl kompromisu ir dėl pakeitimų. Uh, Taigi, tų diskusijų metu niekas nesipriešino ir norėčiau sužinoti, kodėlgi dabar toks e, galutinis rezultatas, jis visiškai netitinka mūsų sustarimo rezultato. Pane Čianaku, gal ir taip, bet gal šešėliniams pranešėjams nepavyko įtikinti savo frakcijų direkt gespielt. Ich kann hier nur das Ergebnis feststellen. Aš jums galiu tiesiog pasakyti, koks yra šio balsavimo rezultatas, pane Nikolau. Per paskutinį šešėlinių pranešėjų paskutinį posėdį mes prašėme ponios Janaku neteikti 16 kompromiso, mes sakėme, kad balsuosime prieš. Vakar pamatę E, balsavimo sąrašą, mes e, patikėme savo nuomonę, kad jeigu bus priimtas 16 pakeitimas, mes balsuosime prieš. Um, well, we no Mums problemų nekilo dėl 16 pakeitimo. Problema buvo ta, kad pakeitimas dėl bendros e, vienos darbo vietos ES buvo pateiktas ir mes turėjome balsuoti prieš, nes buvo atmesta Junktinės karalystės e, vieta saugumo taryboje ir taip toliau. Taigi, dėja, dėja, bet taip įvyko. Ką turi bendro, bendro viena darbo vieta su kultūriniais ir religiniais skirtumais? Bet ką tai turi bendro su šiuo pakeitimu, su šiuo pranešimu? Ką turi bendro viena darbo vieta su kultūrinė situacija Alzase ar kaip? dėl saugumo tarybos, tai galiu suprasti thought it's a single seat of European Parliament. <laughs> Aš maniau, kad čia kalba apie Europos parlamento vieną darbo vietą. Aš maniau, kad ponas Stanokas kalba apie parlamento vieną darbo vietą. Atsiprašau, toks yra rezultatas. Manau, jį nulėmė du dalykai. Vienas dėl bendros darbo vietos, vienos darbo vietos, kitas dėl 16 pakeitimo. Ar galime viską pataisyti ir bandyti dar kartą kitą savaitę? Ar viskas jau baigta? Baigta. Toliau prieš raketinės gynybos skydas. Ar pranešėjas turi ką nors pasakyti? Ne. Kur? Kur jis? Kiitos herra puhemies. Tahdon vain lyhyesti kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä tämän raportin osalta. Ačiū. Noriu padėkoti kolegoms, kurie padėjo man parengti šį pranešimą. Noriu mm, padėkoti taip pat už bendradarbiavimą taikinimo metu, kas buvo sudėtinga. Iš tikrųjų, buvo ir papildomų diskusijų rengiant šį pranešimą, taigi dabar turime tokį rezultatą, kur mm, pranešimas yra gal kiek to labiau ribotas. Aš bandžiau parengti tokį tekstą, kuris būtų palengvinęs koordinavimą, bet pakankamai anksti buvo jau išsiaiškinta, kad tas varkaraštis yra pernelyg įtemptas. Uh, E, turėjome dirbti labai sparčiai, kitaip nebūtumėm spėję iki kadencijos pabaigos. Taigi tekstas, kuris teikiamas jums dabar, yra parengtas, paremtas kompromisais, kuriuos suformavome. Tokiu būdu mes pasistengėme pasiekti kažkokio tai rezultato ir dabar prašau jūsų nuomonės. Kągi, pradėkime balsuoti. Penktas kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. Trečias paragrafas. Originaliame tekste. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Toliau septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas paragrafas originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 51-52, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 53 atkrenta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 68, 69, 70. Kas už. Tikrai labai keista, kad uh, buvo pateikti tokie panašus pakeitimai iš tokių skirtingų asmenų pusės, kas už šios pakeitimus. Šventoji dvasia tik tai pano Elysė, bet e, ne pana Paškai. 71 kas už prie Dešimtas, kas patvirtintas, 78, kas už prieš patvirtintas. Toliau pereikime prie 16 paragrafo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 83, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 86, 87, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 89-90, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 94, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas antras, kas už, abu patvirtinti. Dabar elektroninis e, baigiamasis balsavimas. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 38 už, 7 prieš pranešimas patvirtintas, šliau 39 už. Taigi pranešimas patvirtintas. Prašom, ponas Šulc. Pirmininkė, turiu pranešti, kad mano frakcija pateikė mažumos pranešimą. Ir aš noriu pasakyti, kad ir mano frakcija tą padarys. Ačiū. Sveikinu pranešėją. Toliau galime pereiti prie 18 darbo atvarkės klausimą. Tai yra pažangos ataskaita apie Turkiją. Norėčiau suteikti žodį poniai Rija Omen Ruiten. Uh, chairman, but every... Pirmininkė, visi atrodo vaikšto po salę. Na, pirmininkė, kolegos, jau gruodžio 9 dieną svarstėme rezoliucijos projektą dėl Turkijos šiame komitete. Ir būtų e, presilpnai e, sakyti, kad įvyko tam tikri įvykiai per tą laiką nuo tada kaip pranešė dėl Turkijos, niekada nebūna nuobodu. Turbūt kalbėsiu visų balsų, kaip, jeigu pasakysiu, kad mums kelia nerima įvykiai Turkijoje pastaruoju metu. Būtent dėl to mes nusprendėme daugiau laiko skirti rezoliucijos parengimui, kad galėtume tinkamai ir giliai apgalvoti tuos įvykius. Kolegos, kova su korupcija visais lygmenimis yra labai svarbus įstatymų viršeimybės veikimo aspektas. Mes tikimės, kad tyrimai, kurie prasidėjo gruodžio 17 dieną, bus tesiami be jokių kliučių. Tačiau įvykiai pastaruoju metu kelia nerimą dėl tyrimų nešališkumo ir e, valdžios galių atskirimo. Kalbant apie taisyklės, kuriomis remiasi teisėjų taryba, mes kaip parlamentas nuolat minime ankstesnį teisingumo ministro vaidmenį šioje taryboje, kas kelia nerimą. Bet koks noras padidinti tą vaidmenį, sustiprinti tą vaidmenį, taip pat sustiprintų ir mūsų nerimą. Todėl mes prašome Turkijos vyriausybę susilaikyti nuo kišimosi į teismų procesą ir užtikrinti, kad visos taisyklės atitiktų teismų nepriklausomumo principus, valdžios galių atskirimo principus ir atitinkamus konstitucijos straipsnius. Ir labai stipriai mes patarėme Turkijos valdžiai atsižvelgti į Venecijos komisijos išvadas. Pirminkė, rezoliucijos projekte kalbama apie nerimą dėl žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės būklę. Pastarojo meto įvykiai, pavyzdžiui, praėjusią savaitę patvirtintas interneto įstatymas, žurnalistų atleidimas ir proceso pradėjimas prieš užsienio žurnalistus dar kartą patvirtino pagrindą mūsų nerimui. Europos parlamentas nuolat prašo Turkiją reformuoti 5651 įstatymą patvirtintą 2007 metais, tai yra e, įstatymas dėl interneto. E, šis įstatymas riboja žodžio laisvę, jis riboja piliečių teisę gauti informaciją ir e, leidžia uždaryti interneto svetainės neproporcingai ir ilgai trukmiai. Mes manome, kad taip pažeidžiama Europos konvencija patvirtina 2012 metais. Tačiau praėjusią savaitę šio įstatymo pakeitimų patvirtinimas nepanaikina to nerimo, iškelia papildomo nerimo, papildomų rūpešių, kaip matome iš vakarykščio Europos komisijos įvertinimo. Pone pirminkė, tai praėjusią savaitę įvyko pirmasis konstruktyvus susitikimas su visais šešėlinės pranešėjais Strasbūre. Ir aš esu įsitikinusi, kad rasime bendrą sutarimą, kaip pareikšti mūsų susirūpinimą visais šiais klausimais. Asmeniškai galiu pasakyti, kad norėčiau padėkoti ankstesniam ministrui Sadula Erdžiam ir kitiems dėl jų pastangų e, reformuoti Turkiją. Jie ieškojo kelio, kaip bendradarbiauti su Europos partneriais. Taip pat mes sustikame su naujų Europos ministru ir džiaugiuosi jo pastangomis aptarti ir e, šios klausimus ir suartinti Turkiją ir Europos Sąjungą. Baigdama, šiandien norėčiau pabaigti pozityviai savo pasisakymą ir man malonu, kad darybos dėl Kipro e, vėl atnaujintos šiandien ir aš viliuosi, kad bus rastas nuotinis sprendimas po ilgalaikio konflikto. Noriu paraginti visus kolegas nepanaudoti rezoliucijos dėl Turkijos kaip platformos didinti tų darybų sudėtingumą. Todėl prašau jūsų paramos paremti ankstesnę poziciją, tai remiant Kipro susivienijimą pagristą gyvybiškų susitarimų naudingų abiems bendrijoms, taip pat remiantis saugumo tarybos rekomendacijomis. Ačiū uždėmesi. este informe <clears throat> corresponde a un periodo marcado por. Šis pranešimas yra susijęs su tuo laikotarpiu, kurį galima apibūti, e, kuris pasižymėjo kontroversiškais konfliktais, skandalais viešajame gyvenime Turkijoje Ir todėl mūsų frakcijos pozicija yra tokia, kad norėtumėm e, sustiprinti bazinius pareiškimus visų pirma, sutelkiant dėmesį į mūsų tikslus ir reikalavimus dėl ES vaidmens santykiuose su Turkija. Antra, Reikia subalansuoto, tvirto, objektivaus požiūrio į dėrybas įvairiose srityse viešo gyvenimo Turkijoje. Taip pat trečia, turime laikytis tokio požiūrio, kad reikia apmastyti mūsų veiksmų padarinius, sižvelgiant į tai, kokie dabar yra metai, uh, įvertinus tai, kokį signalą turime pas, norime pasiūsti iš ES institucijų, kadangi dabar Turkija yra tikrai lemiamame momente, tai manau, kad tai reikia išsakyti pranešime, sutelkiant dėmesį institucinės, konstitucinės reformas, teismų nepriklausomybę, lais, žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę. Uh, paramą demokratinėms tendencijoms toje šalyje. Pritarėme tam požiūriui, kurio laikosi pranešėja ir tų tikslų, kurie išdėsti be jokių abejonių, tai susilauks platos palaikymo plenarnėje sesijoje. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jį kaip ir įprasta dirbo labai profesionaliai. Strasbūrė praeisą savaitę įvyko susitikimas, kuris buvo tikrai labai produktyvus. Mums pavyko aptarti įvairius klausimus, kuriuos iškėlė įvairios frakcijos ir manau, kad tikrai buvo pasukta teisinga linkme. Nenoriu pernelyg plėstis ir kalbėtis apie tuos dalykus, dėl kurių susitarėme, galbūt tarsiu keletą žodžių apie tai, kaip dar būtų galima patobulinti pranešimą. Mūsų nuomonė. Paskutinių metų pats svarbiausias įvykis įvertinantis politinę situaciją e, Turkijoje ir Kopenhagos e, kriterijus buvo štai koks. Kaip e, viešosios institucijos reagavo į protestus dėl gizi klausimo? Buvo iškelti ir esminiai klausimai dėl tolerancijos, dėl e, um, laisvųjų profesijų, e, atstovų, pavyzdžiui, dėl gydytojų ir kitų profesijų atstovų laisvės. Ir e, iš tikrųjų čia kilo sunkumų ir juos reikėtų paminėti. Dar vienas klausimas, kurį reikėtų aptarti. Aš pritariu, kad dėl to reikėtų šiek tiek palūkėti su balsavimu. Taigi, mes turime realistiškai pripažinti, kad yra susidūrimų tarp konservatyvių islamistų politikų iš vienos pusės ir mizmit judėjimo. Man atrodo, būtų teisinga, jeigu mes tekste uh, paragintumėm Mizmit judėjimą padidinti savo pačių skaidrumą. Mes žinome, kad e, šie, šio judėjimo atstovai irgi pritartų tokiam pasiūlymui. Uh, Jie yra pasirengę pateikti atsakymus parlamentui, paaiškinti, kas sudaro tokį judėjimą, kokie to judėjimo tikslai, su kokiamis problemomis judėjimas susiduria. Norėčiau priminti, kad Ahmadšik žurnalistas e, buvo areštuotas ir dėl to pirmą kartą buvo nušviesta koks vaidmuo tenka įsmit judėjimui teisingumo sistemoje. Mes e, paraginama izmit judėjimo atstovus pateikti atsakymus ir mūsų komitete. Iš tikrųjų e, įvyko labai puikus konstruktyvus sustikimas. Paties judėjimo atstovai yra pasirengę pateikti paaiškinimų ir tikrai nematau jokių priežasčių, kodėl Europos parlamentas e, negalėtų įtraukti tokio paraginimo į šį pranešimą. Deja, pranešėja tokį pasiūlymą likščiol atmesdavo, bet tikrai norėčiau, kad mums dėl to pavyktų susitarti. Dar vienas mums svarbus klausimas yra štai koks pluralizmas. Demokratija yra daugiau negu kad tik rinkimai. Dauguma nesuteikia. Dauguma neturi teisės ignoruoti mažumos labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvirą. Kaip jau sakiau, mes esame susirūpinę dėl teisingumo sistemos nepriklausomumo. Ir tikrai manau, kad reikėtų įtraukti šį pranešimą sakinį, kad demokratija yra daugiau negu kad vien tik tais rinkimai. Toliau įstatymas dėl interneto cenzūros. Ką tik buvo patvirtintas toks įstatymas. Jis buvo patvirtintas po ministro pirmininko apsilankimo Briuselėje ir Berlyne. Ir šis įstatymas labai pažeidžia nuomonės laisvę, įvairių nuomonių reiškimo laisvę. Mes tai irgi turėtumėm paminėti pranešime. Tikrai šiam klausimui daugiau laiko. Uh, tikrai kažkaip tai nesažininga, kai Turkijos ministras pirmininkas atvyksta į Briuselį, į Berliną, sako viskas gerai ir gražu, paskui grįžęs į e, Turkiją patvirtina tokį įstatymą, kuris tikrai nekaip nesuderinamas su e, Kopenhagos kriterijais. E, jis beje Turkija paaiškino, kad šis įstatymas pagrystas Europos teisės aktams. Taip, taip Elmarai, iš tikrųjų, Jis sako, kad e, cenzūra um, egzistuoja visoje Europoje, bet tai netiesa. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Van Orden. Much, um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, tarp visų delegacijų ir e, politinių frakcijų nuomonės dėl Turkijos skiriasi. Yra klausimų, kurie yra, e, kurių svarba atskiriams parlamento nariams yra skirtinga. Tai turime pripažinti. Aš pats pri, e, pripažįstu daugelio kolegų nuomonę ir apgailestauju, kad mes neaptarėme Kipro problemos teisingais žodžiais. Aš manau, kad istorija vis e, nuosekliai yra iškraipoma e, mūsų pranešimuose ir žinome, kodėl taip yra. Nepaisant to, manau, kad tai turi keistis. Yra ir kitų prieštaringų sričių. Ir žinau, kad kolegų nuomonės dėl to skiriasi. Jeigu paimtume pirmojo pasaulinio karo įvykius, tai jie buvo baisus. Buvo prarasta daug žmonių gyvybių. Ir labai gaila būtų, jeigu mes ir toliau tuos įvykius apibūdintume kaip genocidą, kuris turi tam tikrą teisinę prasme jungtinių tautų kontekste. Ir aišku, kad čia kalbama apie e, tam tikrų, tam tikrų tautos atstovų, tam tikros tautos atstovų žudimą Bet kokiu atveju to termino panaudojimas yra įžeidžiantis e, Turkijos kolegų atžvilgių ir todėl aš apgailestauju, kad vis norima įterpti tuos e, terminus iš pranešimus. Aš e, rekomenduoju Jums savo pakeitimus, aš e, rekomenduoju pastangas, džiaugiuosi pastangomis e, rasti kompromisą, kai kuriais atvejais tai pasiekta. Apskritai šis pranešimas nėra blogas, tačiau kai kuriuose vietose jį dar galima pagerinti. Ačiū pirmininkė. Pranešėja pristatė subalansuotą pranešimą, kaip ir anksčiau yra tai padarius ir apskritai Aš manau, pastangos pas, parengti kompromisinius pakeitimus yra e, patenkinamos. Nekalbėsiu apie detalės, e, pritariu tam, ką sakė panas Lamsdorfas. Manau, kad nuorodos į nepriklausomus teismus yra svarbus e, tam, kad būtų užtikrinti teisės, virš, tai, teisės viršenybę ir kad Turkija atitiktų Kopenhagos kriterijus. Na, o mums svarbiausia yra tai, kad turime kelti klausimus savo. Ir turime kelti klausimus dėl to, ką daro vyriausybė, jeigu bando užgneušti žodžio laisvę. Manau, kad Turkijos kelias į demokratiją, vakarietiško tipo demokratija yra ilgas ir tų standartų dar netitinka. Kai dėl kompromisinių pakeitimų, dėl naujų darybų skyrių atverimo, tai turiu pasakyti, kad Turkija nepripažįsta vienos iš ES valstybės narės ir nėra prasmės net kalbėti apie tai. Turkija turi pripažinti, kad Kipras yra viena iš 28 valstybių narių. Dėl energetikos skyriaus e, atverimo. E, taigi, nu, Turkija nėra pasirašiusi Junktinių tautų konvencijos dėl, e, dėl jūrų teisės ir manau, kad dar netėjo laikas pradėti darybas dėl energetikos skyriaus. Bijau, kad Turkijos vidaus problemos, kurios kyla, turėtų būti suvaldytos. Tikiuosi, kad tai nebus eksportuota į išorą ir nebus imtasi priešiškų veiksmų prieš kaiminės, prieš ES valstybės. Dėl 12 kompromiso e, su pateikęs pakeitimą numeris 200 dėl religijos išpažinimo laisvės e, turiu pripažinti, kad Sofijos bažnyčia buvo paversta e, mečete, o ta bažnyčia yra kultūrinio paveldo dalis. Ačiū. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι. Ačiū. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad šių metų diskusija apie Turkijos pažangos ataskaitą sutampa su tuo, kad šiandien prasidėjo darybos e, siekiant rasti Kipro problemos sprendimą Nikosijoje. Mano partija Akel, tai yra pagrindinė opozicinė partija Kipre, remia pastangas rasti sprendi, Kipro problemos sprendimą Manau, kad tai yra labai svarbu, kad svarbiausia opozicinė partija pritarė taikos daryboms, nepaisant e, mūsų abejonių dėl bendro komunikato. Taigi mes norime paraginti visus, kurie gali prisidėti prie sustarimo, taip ir padaryti. E, labai svarbu, kad jau kažkelintą kartą pranešėja prašo, kad Famagustos e, izoliuotas e, regionas būtų gražintas Kipro Respublikai. Famagusta iki šiol yra užimta Turkijos kariškių. Jeigu Famagusta buvo gražinta jos gyventojams, kaip ragina padaryti e, ponia Omen Reuten ir kaip ragino jau ne vienerius metus padaryti Europos parlamentas, tai būtų ženklus indėlis randant tą problemos sprendimą. Visi suinteresuoti tuo turėtų to reikalauti. Yra pranešime išdės ir pozityvių, ir negatyvių aspektų, ir mes vėliau dar apsispręsime dėl savo pozicijos. Deja, kompromisiniai pakeitimai nemini kolonistų. Turkijos kolonistų. Mes norėtume pranešę, kad tokia nuorada būtų įtraukta. Dėl 23 ir 24 skyrių pranešė norėtų, kad ES pradėtų darybas dėl jų, tačiau negalima tokių darybų pradėti, jeigu Turkija neįvykdys tam tikrų sąlygų susijusių su šiais skyriais. Noriu padėkoti Jums e, labai už e, viską, kadangi šiandien prasidėjo Nikosijoje taikos darybos, aš tikiuosi, kad pranešimas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 manau, kad jie puikiai apibūdino visas problemas. Mes turime tam tikrų lūkesčių dėl Turkijos. Ir esu pakankamai patenkinta pranešimu ir galiu paantrinti mm, kolegų nuomoniai, ypač dėl aktualiausių problemų apibūdimo Turkijoje ir pritariu pranešėjo susirūpinimui. Pranešime yra kalbama apie nespręstus klausimus Balkanuose ir santykius, pavyzdžiui, tarp Turkijos ir Bulgarijos. Mes tą paka, esame pakartoję ne vienoje Europos parlamento patvirtintoje rezoliucijoje, tačiau kol kas nesulaukime jokios reakcijos iš Turkijos valdžios. Valdžia sako, kad norime išspręsti tas problemas, bet po to niekas nevyksta. Taigi mums susidaro įspūdis, kad e, tai, kas vyksta, yra tai, kad iš tikrųjų Turkijos politikai siekia naujų sienų Balkanuose. E, kartais atrodo, tarsi jie norėtų atkurti Otomano imperiją kai kuriuose e, vietose. Tai, aišku, sukelia įtampą Balkanuose ir tikrai um, sukelia didžiulį susirūpinimą kitų šalių nepriklausomybė Balkanuose irgi yra kvestionuojama. Taigi tokio tipo komentarai prieštarauja ES plėtros politikos vertybėms. Ir dar daugiau yra Turkijos valdžios kai kurių institucijų, uh, kai kurių ekonominių, pavyzdžiui, taisyklių, licenzijavimo uh, reikalavimų, pavyzdžiui, tarkim, jeigu sunkvežimiai nori kirsti Turkijos teritoriją, turi gauti tam tikrus leidimus ir taip toliau. Tai sukelia įtampą um, ties Bulgarijos-Turkijos sieną, kadangi kai kuriems sunkvežimiams neleidžiama įvažiuoti ir taip toliau. Aš manau, kad reikėtų taip pat ir tam tikro atsargumo šiame pranešime. Aš pateikiau kai kurių pakeitimų pasiūlymų ir labai norėčiau, kad juos būtų atsižvelgta, nes šiame kontekste yra labai svarbus. Ačiū. Teokarus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Ačiū pirmininkė. Mm. Dėkuoju, kad klausotės to, ką sakau. Noriu padėkoti poniai Omenroitin už konkrečiai nurodą tai, kad būtina rasti um, Kipro klausimo sprendimą jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų pagrindų. Um, bendrijos teisino pagrindu ir tarptautinės teisės pagrindu. Tik tokiu būdu sprendimas bus gyvybingas. Jeigu sprendimas bus neteisingas, jis nebus gyvybingas. 259 uh, pakeitimas yra su mm, spausnimo klaida. Aš esu pateikęs šį pakeitimą kartu su kolega. Tai klaida. Tiesiog manau, kad spausnimo klaida, tai prašyčiau ją ištaisyti. 259 pakeitimas. Čia yra pasakyta iš karto pradėti pajėgos įtraukimą iš Kipro ir mm, perke, atiduoti Famagustos miestą teisėtėms gyventojams. Ten dar išlieka uh, frazė uh, uždaryta teritorija, ji netitinka situacijos, prašau ištaisyti tai sealed off area. Džiaugiuosi, kad pranešime yra kalbama apie tą prievolę uh, Turkijai gražinti Famagustą teisėtėms gyventojams. Iš tikrųjų, tai yra viena iš minimalių pasitikėjimo kūrimo priemonių. Ir tikiuosi, kad parlamentas supras, koks svarbus yra jo palaikymas e, ieškant tvaraus sprendimo. Tas sprendimas turi atitikti es teisės principus, turi būti gerbiamas bendrijos teisynas. Kaip žinote, dėrybos prasidėjo Nikozijoje šiandien, tačiau Turkija interpretavo bendrą komunikatą visiškai kitaip, nei jį interpretavo Kipro Respublika. Taigi aš privalau apginti ir tą komunikatą, ir ES principus ir vertybės bendrai. Taigi aš priminčiau mm, jūsų visų pareigas. Mm, apginti mm, silpnesnę, pažeidžiamesnę es narę. Pone Menraitė nekalba apie Turkijos atkeltosius gyventus kolonizatorius, taigi reikėtų dar paminėti 15 skyrių e, dėl Turkijos laivyno, kuris patruliuoja mūsų jūrose. Ačiū, kad klausėtės manęs. Chairman, uh, thank you very much indeed. Pirmininkė, ačiū. Noriu prisipažinti, kad iki šiol ar praktiškai iki tam tikrų pastaro laiko tarp įvykių aš buvau labai agnostiškas dėl Turkijos narystės Europos Sąjungoje ir mm, galvau, kad galbūt mane kas nors įtikins. Mm, iš tikrųjų, per šiuos mėnesius praktiškai nebeliko mano tokios pozicijos. Įsimenate, praeitą savaitę m, mm, Turkijos mm, visas pirmininkas lankėsi čia ir aš buvau spaudos konferencijoje ir tikrai man nepadarė įspūdžio jo atsakymai į sus, išsakytą susirūpinimą. Panašu, kad įvairiose srityse yra pablogėjimas situacijos ir tai labai neramina. Jau ir taip neramino kai kurie Turkijos konstitucijos aspektai. Um, tikrai ir tai nėra išspręsta mastą. Tai jei leistumėte, aš tikrai pasveikinčiau ponė Omenroitin taip pat dėl labai profesionalaus elgesio požiūrė šį klausimą ir norėčiau paprašyti gal jos pakomentuoti, gal neatsakyti, nes aš atsakymus ir taip žinau, tiesiog pakomentuoti tos konkrečius mano tokius pastebėjimus. Visų pirma, ar jie turi tikrų įrodymų, kad, tarp, kad Turkijos valdžia yra toks požiūris, kad jie realiai nori įstoti Europos Sąjungą tikrai nesimato to ir aš um, nesu įsitikinęs, ar, ar tikrai yra tas noras. Antra, ar jį mato kažkokių konkrečių įrodymų, ypač įvertinus pana Erdogano vizitą praeitą savaitę, yra kokių ženklų, kad gerėja ta situacija, kur iš tikrųjų yra labai pablogėjusi per paskutinius kelias mėnesius, galvojant apie tai, kaip Turkijos valdžia atrodo visiškai nebema, ne, nebesuvokia, kas yra demokratija idealai pavyzdžiui, e, būrimosi laisvė ar panašus dalykai. Ir trečias dalykas, aš žinau, kad tai toliau neramina kolegas, ar tikrai yra kokių įrodymų iš Turkijos valdžios pusės, kad e, iš tikrųjų yra kažkoks keičiamas požiūrės į Kiprą. Man atrodo, kad tikrai nieks nesikeičia. Tai yra esminis klausimas. E, tai aš minėjau, kad uh, Mm, tikrai mano toks agnostiškas požiūris dėl Turkijos narystės po truputėlį tirpsta ir aš norėčiau, kad ji pakomentuotų tuos visus pablogėjimus pastaruoju laikotarpiu, nes man atrodo, kad Turkija tikrai nėra pasi, nėra, tikrai nesvarsto atvirai tos galimybės stoti Europos Sąjungą. Turiu pripažinti, kad ministro pirmininko ir jo partijos požiūris tikrai turėtų gerėti. Dabar yra visiškai nekoks ir todėl tai ir toliau mane neramina. Ir visai neseniai išsiaiškinau, kad ministro pirmininko partija KP yra iš tikrųjų toje šeimoje, kurioje ir mano partija, tai mane labai neramina. Nesu tikras, kad norėčiau toliau būti siemas su AKP, nebent ponia Omenroitin galėtų mane įtikinti, kad iš tikrųjų yra tų pagerėjimų Turkijoje, kuriuos aš norėčiau matyti. To... Ačiū dabar turėtumėm išsiaiškinti, ką vis tik tai, tai neramina. Ponas Tanokas. Ačiū, šiandien norėčiau pasveikinti pranešėją mm, mano frakcijos vardu, parengus pranešimą tikrai labai sudėtinga tema dabartinėme klimete, iš tikrųjų ekonominėme, socialinėme ir Turkija susiduria iš tikrųjų su didžiulėmis problemomis dėl rinkos apsijungimo, dėl e, spaudimo ekonomikai, taip pat dėl spaudimo dėl pabėgėlių po Sirijos konflikto ir taip toliau. Dar yra papildoma dar, tarptautinė problema, kuomet paaiškėjo, kad e, yra ta įtariamas e, valdžios įsikišimas į policijos tyrimą dėl korupcijos, um, dėl AKP vieno iš aukštarango pareigūnų um, Jie visi sako, kad čia gali būti tarsi vendeta, gulenistų kompanija, kitos islamistinės uh, krypties, bet aišku yra viduržėmio jūros regione didžiulių problemų dėl to, kad su Izraelio, uh, Izraelio buvę geri santykiai blogėja, taip pat yra ir islamistų tarsi Sirijos um, grupuočių stiprėjimo uh, Asado ir dėl, yra problema dėl to, kad nepripažinamas Kipras, Kipro Respublika, Ankaros protokolai negyvena įgyvendami ir toliau dar visas tas pra, klausimas dėl visų tų dėrybų, kurias tarpininkavo, kad būtų rastas taikus sprendimas, mm, kad mm, Kipro, graikų ir turkų bendruomenės galėtų susitaikyti ir suvienyti e, e, salą, mm, be to, kad Kipras negali e, žvalgyti naftos viduržėme jūros rytinėme regione, tai irgi ne padeda spręsti problemų. Tai mano frakcijos pozicija yra aiški ir po mano Vanordino pasisakymo aš galėčiau tik pasakyti, kad pateikiau 158 pakeitimą, kur sveikinu um, tokį uh, laisvesnį Turkijos valdžios požiūrį į um, Armenijos genocido paminėjimus ir aš tikrai nesigėdžiu, kad uh, ta, tokį terminą naudoja daug valstybių ir 23 ES valstybės narės tikrai buvo konkrečiai pasirinkta vienos taut, viena tauta, vienos tautos atstovai, tai yra armenai, tikrai tai buvo um, genocidas ir aš raginčiau kolegas palaikyti mano poziciją, kad reikia laisvo balsavimo dėl 158 mano pakeitimo. Iš tikrųjų, tai būtų toks žestas link pripažinimo to fakto, kad, kad Turkija jau aktyviai nebesiekia persekyti tų, kurie viešai nori pasisakyti, kad reikia gėdyti, kad reikia pripažinti um, tą pirmo pasaulinio karo laikotarpį, tą, tą įvykį, tą mano imperijos, uh, visus dalykus. Ir iš tikrųjų dėl um, Sirijos aktų rytų Turkijoje ir Halki um, vienuolino atidarimo. Or, ortodoksų mm, vienuolių rengimo, mokymo ir taip toliau. Yra dar aišku problemų su religinėmis mažomomis, bet man atrodo, kad Armenijos genocido klausimas būtų pats aktualiausias. O bendrai pasakyčiau, kad mano frakcija rems šį pranešimą. Ačiū dabar, ponia Janaku. Κύριε Πρόεδρε, όπως πάντοτε η κυρία Όμεν έχει... Ačiū pirmininkė. Kaip visada, ponia Omen Roitan parengė pranešimą, kuris atitinka ES principus ir vertybės. Aš žinau, kad ji nori susilaikyti ir nekartoti tų pačių dalykų vėl ir vėl, tačiau Turkijos atveju tai nėra pasiekta pažangos baziniais klausimais, jeigu norima įstoti Europos sąjunga, pavyzdžiui, neratifikuojama Junktinių tautų konvencija dėl jūrų teisės Taip pat dėl Kipro dalies karinės okupacijos. Yra klausimas dėl ekonominės e, zonos. Ir klausimas dėl Graikijos Egejų salų. Taigi, e, reikia kažką daryti, jeigu nori, kad kaiminiai santykiai būtų draugiški daug kas nes yra įstikinęs, kad Turkija nori įstoti į Europos Sąjungą. Bet tai netiesa, Turkija nori tapti Europos Sąjungos nare, bet tokia, kokia ji yra dabar, ji nenori keistis. Todėl visi turėtų tai suprasti, mano nuomonė. Aš manau, kad net nereikėtų minėti galima darybų skyrių atverimą, jeigu Turkija nepripažįsta visų ES valstybių narių, tai bijau, kad negalime toliau dirbti, eiti tuo keliu į ES. Tikiuosi, kad poniai Omenoroj ten bus priimtini mūsų pakeitimai ir galėsime įtraukti tuos jautrius klausimus. Ačiū, labai ačiū. Ponas Sofoklas. Aš norėčiau pasidžiaugti pranešėjos pastangomis ir pasakyti, kad esu patenkintas jos pozicija. Turkijoje įvyko tam tikri įvykiai ir pranešimas turėtų išlikti atviras dėl esmės, man atrodo, kad pranešėja nekelia kai kurių svarbių klausimų detaliai. Kalbu apie Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas ir bendrijos teisiną, kaip jų nesilaikoma. Na, leiskite paaiškinti. Ji nepasmerkia šalies, kuri yra pilna teisė ES valstybė narė, okupacijas nėra pasmerkiamas faktas, kad Turkija ir toliau nelegaliai į Kiprą siunčia kolonistus. Na, aišku, yra ir problema dėl Kipro Respublikos nepripažinimo pirmininkaujant Kiprui. Nepripažina, nepripažįsta ES valstybė narės, tai reiškia, jie nepripažįsta pačios ES ir yra grėsmė ES. Jie ir toliau pažinė žodžio laisvės principus, daro spaudimą intelektualams, žurnalistams, persekiojami krikščionis ir dar yra ir atviras ir kurdų klausimas. Reikia viską vadinti tikraisiais vardais. Čia negalime tiesiog pateikti kažkokio tai prašymo ar deklaracijos. Jeigu mes tiesiog tapšnosime Turkiją per petį, tai mes kelsime pavojų E, jos e, nar, narystai Europos Sąjungoje bus kils pavojus ir negalime pradėti darybų dėl 23 ir 24 skyrių. Ačiū. Toliau ponas Filori iš e, Petros generalinio departamento. Labas rytas. Pirmoji diskusija dėl šio pranešimo įvyko gruodžio mėnesį ir tuomet aš pateikiau komisijos pastabas dėl konkrečių projekte paminėtų dalykų. Kaip tikriausiai girdėjote, dėja, vyko įvykių, kurie kelia nerimą nuo to laiko, kai mes kalbėjomės gruodžio mėnesį. Turkijos vyriausybė, vyriausybės atsakas į kaltinimus korupciją turėjo rimtą poveikį tinkamam teisingumo sistemos ir policijos sistemos veikimui. Ir nuo pat pradžių komisaras Fiulė išreiškė rimtą susirūpinimą tais įvykiais, jis pabrėžė užsienio reikalų ministrui Davutalų ir Europos ministrui Čiavušalų, kad e, teisės viršinybės gravedimas ir e, valstybės, vyriausybės galios tyrimas yra labai svarbu demokratijai ir ypatingai svarbu darybose dėl narystės Europos Sąjungoje. Komisaras Filip pabrėžė, kad Turkija turi atsakyti dėl kaltinimų korupciją skaidriai ir nešališkai. Taip pat jį turėtų susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie pakirstų tyrimų, vykstančių tyrimų efektyvumą. Komisija, komisijos narys taip pat atskirė dėmesį į E, įstatymo projektą dėl teismų, kuriame taip pat yra nuostatos, kurios mes siekiame pakeisti prokurorų ir teisėjų vyriausiąją tarybą. Komisija pabrėžia, kad bet kokie pasiūlymai, įskaitant konstitucinius pakeitimus, turėtų būti aptarti konsultuojantis su ES ir ES Venecijos komisija. Ir šiame kontekste Aš remiu jūsų pranešime minimą rekomendaciją, kad e, rinkimai į aukščiausiąją teisėjų ir prokurorų tarybą turėtų atitikti kriterijus ir e, rekomendacijos, e, kurios pateikė Venecijos komisija. Dar viena priežastis nerimauti yra naujasis interneto įstatymas, patvirtinęs praėjusią savaitę Turkijos parlamente. Jame numatytos nuostatos, kurios toliau apriboja žodžio laisvę ir informacijos e, laisvą tiekmę. Visi šie įvykiai pabrėžia, kad ES e, e, kontaktai yra labai ir toliau svarbus, kad ir Turk... ES turėtų likti to rodikliu reformams Turkijoje. Turkija yra svarbi e, strateginė partnerė ES, o ES lieka svarbus veikėjas e, Turkijos ekonominių ir politinių reformų e, kontekste, kaip pasakyta tarybos išvadose. Dėl pastarojo meto įvykių dar kartą noriu pabrėžti, kad darbas dėl 23 ir 4 straipsnių yra iš skyrių, tai yra dabar yra dar svarbesnis. Mes tvirtiname, kad tie palginamieji rodikliai būtų aiškus žemėlapis reformams e, Turkijoje ir jeigu to sverto nepanaudosime, tai prarasime tam tikrą galimybę įtakoti e, įvykius Turkijoje. Iš pranešėjos pozicijos suprantu, kad jūs norite paremti darybų e, dėl Kipro klausimo sprendimo atnaujinimą. Aišku, nereikia nesakyti, komisija džiaugiasi šiuo sprendimu, kad lyderiai nusprendė pasirašyti bendrą e, pareiškimą. Ačiū. Prašom dabar jūs, ponė Roiten. Na, pirmiausia, pradėsime pabaigos. Pone Filori. Teisės aktas dėl teisėjų ir prokurorų aukščiausios tarybos rinkimų buvo, įstatymo projektas buvo atsimtas parlamente. Ir šiuo metu vyksta diskusijos su opozicinėmis partijomis, siekiant parengti naują projektą. Man atrodo, kad tai yra gerai. Iš tiesų tai yra visų europiečių dėtų pastangų rezultatas. Antra, aš taip pat e, pritariu deklaracijai, kurią pasirašė e, valstybių vadovai Kipro klausimo. Aš susakysiu, kad tikiuosi, kad darybos įvyks ir bus pasiektas greitas rezultatas dėl to, ką sakė ponas Sofoklijas. Na, iš tikrųjų turėtumėte atidžiai paskaityti mano pranešimą, nes e, visos problemos galbūt netaip, netais žodžiais įvardytos, tačiau yra įvardytos. Kai jūs kalbėjote apie kurdų persikėjimą, na tai tikriausiai pamiršote faktą, kad praėjusiais metais rugsėjo mėnesį buvo pradėta teismo byla. Ir viso to rezultate kalbam apie tai, kad kurdams reikėtų suteikti na, palankesnį statusą. Yra daug e, įstatymų projektų, kuriais siekime pagerinti tur, nu, kurdų padėti visuomenėje šie įstatymai šiuo metu aptarnėjami. Dėl to, ką sakė pana Janaku. Taip, iš tiesų, e, kai kuriais aspektais situacija pablogėjo, jeigu pažiūrėsime į teisingumą, žiniasklaidą, žodžio laisvę ir taip toliau. Mano kompromisiniuose pakeitimuose aš apie tai ir kalbu. Ir kaip minėjo kolegos iš Kipro, kurie tvirtina, kad nereikėtų pradėti naujų darybų skyrių. Tai aš manau, kad būtų gerai pradėti diskusijas dėl 23-24 skyrių dėl teisingumo, nes tuomet Turkija gautų aišku signalą ar būtų tam tikra kartelė e, pademonstruota, kad, kad jie, galėtų mūsų, jie galėtų reaguoti į mūsų kritiką. Na, aš atžiai klausiausi pono Tanoko, pono Atkinso ir pono Van Ordeno. Jie yra trys tos pačios frakcijos nariai. Aš dėrėjausi su Jeffrey ir dėrėjusi su visais ir visų vardu. Todėl aš atsižvelgiu į pakeitimus, kuriuos jūs pateikėte. Tačiau aš laikausi pozicijos kurią aiškiai išdėstė ponas Van Ordenas. Atrodo, kad puiku buvo tai, ką pasakė seras Richardas Atkinsas. Man, man irgi ne visiškai patinka AKP partija, nors aš priklausau partijai, kuri priklauso tai pačiai politiniai šeimai. Tačiau Aš matau, kad Turkija, mačiau tai, matau tai, kad Turkija yra šalis, kuri nori tapti ES šalimi. Jie yra stebėtojai EPP e, šeimoje, na, buvo bent jau tokie, tačiau pasitraukė. Na ir jūs esate partijos nariai, kurie, partijos, kurie norėtų iš Europos parlamento išeiti iš vis. Aš negaliu pasakyti, kad pritariu jūsų pakeitimui 158, nes kalbant apie armėnų klausimą, reikia e, na, pripažinti, kad mes šiuo klausimu visą laiką elgiamės labai atsargiai ir aš kaip pranešėja elgiausi atsargiai. Dėl to daugelis klausimų, kurių mes anksčiau negalėdavome aptarti, yra ant stalo ir juos galima aptarinėti. Ir negalima sakyti, kad niekas nepasikeitė ir nieko nevyko. Man atrodo, kad kai kuriais dalykais mentalitetas pasikeitė. Ir Aleksandrui galiu pasakyti, kad devintame, devintoje pastraipoje Gizi parkas yra minimas. nes demonstracijos laisvė yra labai svarbu. Manau, kad tai yra būtent ta žinia, kurią nu- norime nuolat e, minėti. Turime ES vertybės, kurios yra Kopenhagos kriterijų dalis. Ir jeigu šalis nori tapti šalimi kandidate, tai jie turi gerbti tas vertybės. Aš e, tai paminėjau, nors galbūt formuluoti yra kitokia, negu e, tu, Aleksandrai, norėtų matyti. Tačiau tikiuosi, kad mes sutarsime bent jau dėl turinio, jeigu ne dėl pačios formuluotės. Tačiau 158 pakeitimui negalėsiu pritarti. Grįžtame prie klausimo dėl regėjimų bendruomenių. Per pastarosius pusę metų kurdų situacija šiek tiek pagerėjo, tačiau ir kitos religinės bendruomenės gavo nemažai naujų galimybių, taigi tikiuosi, kad situacija gerėja. Ir daromos kai kurios nuolaidos, tačiau kas man kelia nerimą, tai yra levių bendruomenė, nes nepakankamai e, padedama jiems. Dėl ponės Tiokaros žodžio, žodžių aš pačio įtraukti kaip galima daugiau jums rūpimo dalykų, tačiau aišku, tekstas galbūt skiriasi nuo tokio, kokį jūs norėtumėte matyti. Pavyzdžiui, dėl 259 pakeitimo. Tai dėl turinio mes juk nesiginčiajame. Aš pritariu viskam, kas galėtų prisidėti prie Kipro suvienėjimo. Ir tekste miniu kai kurios elementus, kurie padėtų tai padaryti. Galbūt ne tokiu būdu, kaip jūs norėtumėte. Tačiau jeigu uh, esi pranešėjas ir nori, kad parlamentas patvirtintų e, tą tekstą, jį turi formuluoti taip, kad jis susilauktų pritarimo. Toliau, ponia Liupčiava. Aš kalbėjausi su jumis iš ant, prieš e, teikdama savo pranešimą. Norėčiau paminėti 16 konstruojamąją dalį, kur kalbama apie dalykus, kuriuos e, minėjote jūs. Ta pati galiu pasakyti ponui Hadži Džordžijui. Taip, aš suprantu, kad 23 ir 24 skyrius yra Kipro blokuojami. Aš tai suprantu. Tačiau manau, kad tuomet, kai kyla spaudimas e, teismams ir vyriausybės galių atskirimui, kyla grėsmė, tai turiu pasakyti štai ką. Jeigu šalyje neslaikoma įstatymų viršinybės, negalima kovoti su korupcija. Aš nemanau, kad vyriausybė turėtų kištis į teisėjų skirimo klausimus. Reikia valstybėje galių atskirimo, aš tai miniu, tačiau reikia sąžininkai pasakyti, kad turime Turkiai pademonstruoti tam tikrus, parodyti tam tikrus e, rodiklius, tam tikrus lyginamosius dalykus ir teikti paskait, paskatas e, jiems siekti pokyčių tinkamą linkmę teisingumo sistemoje. Manau, kad būtų būtų labai patartina tuos pakeitimus daryti pagal Venecijos komisijos rekomendacijas. Ir tai pranešime yra pasakyta. Galbūt mano formuluotė skiriasi nuo to, ką jūs norėtumėte pamatyti. Tačiau aš tikiu, kad tai, ką parašiau, atitinka tai, kas patrinta pernai. Toliau, ponas Lafranka. Taip, ponas Lafranka. Mums labai rūpi žiniasklaidos ir spaudos laisvė šalyje ir yra ne vienas, ne vienas sakinys apie tai. Ir čia galima kalbėti ir apie 15 skyriaus darybų pradėjimą. Tačiau 15 skyriaus darybos yra ne tik Kipro interesas, bet ir ES ir Turkijos interesas. Visi turėtų būti suinteresuoti, kad būtų rastas sutarimas. Tačiau yra iškasinė sąlyga, tai rankinių tautų jūrų teisės konvencijos patvirtinimas. Toliau, aš žinau, kad yra e, pateikta parlamentui peticija ir demokratinėmis sąlygomis negali prieštarauti tokiam dalykui. Tačiau peticija reikalaujama, kad Sofijos šventikla vėl būtų skirta religinėms reikmėms. Kaip pranešė ir europietė, aš neturiu nuomonę šio klausimo. Toliau. Dėkoju Aleksandrui už komplimentus norėjote, kad plačiau būtų kalbama apie geizį. Na, jeigu pažvelgsite į devintą kompromisą, tai man atrodo, ten pakankamai pasakyta. Kalbant apie pusiausvyrą, tai man atrodo, kad pranešimo ketvirtajame skirsnėje apie tai kalbama. Galbūt norėtumėte, kad aš kalbėčiau apie tai šiek tiek griežčiau, turint galvoje apie tą interneto įstatymą. Na, apie tai kalbėjau pačioje diskusijos pradžioje. Na ir dėl Guleno, tai man kyla problemų dėl pateiktų pakeitimų, nes mano mūsų partneriai nėra Gulenas, tai yra Turkijos valdžia. nėra labai gerai susitikinėti su vairiomis grupėmis trečiosios šalise, nes tai nėra tiesioginiai mūsų partneriai. Mes deramės su oficialia Turkijos valdžia, su nieko kitu. ir Pone Abijos, aš manau, kad dauguma jūsų, su daugų, didžiaja dalimi jūsų kritikos aš galiu sutikti. Ir manyčiau, kad galima siekti protingo kompromiso. Ir e, kaip pranešėja, aš bandžiau vadovas išvelgti į visų e, pasiūlymus parlamente, tačiau nebūtinai tais pačiais žodžiais, kaip jūs reikalaujate. Nemanau, kad būtų labai produktyvu kovoti dėl kiekvienos formuluotės. Svarbiausia yra turinys. Ir antra, turime suprasti, kad ne tik dėl darybų dėl Kipro, bet atsižvelgiant ir į Turkijos kritišką vidaus situaciją, turime padaryti viską, ką galime, užtikrindami, kad šis pranešimas būtų patvirtinęs kaip galima didesnę daugumą. Turkija yra svarbi ES partnerė. Mes su ją vis dar deramės. Yra šalis kandidatė stoti į ES ir nepaisant visų gražių ar negražių žodžių sakoma apie ją įvairiose valstybės narėse, niekas darybų nesustabdė. Niekas neprašė, kad tos darybos būtų sustabdytos. Taigi, kaip pranešė ir kaip parlamento narė, manau, kad turime elgtis pagal E, dabartinės tikrovės kontekstą. Ir tai aš ir darau ir teikiu savo pranešimą visiems kolegoms. Um. Ačiū dabar. Pereikime prie mm, diskusijų dėl rekomendacijos tarybai, kurią parengė kolegė Oiland mm, dėl ribojimų. Uh, vizų išdavimo apribojimo Rusijos pareigūnams, kurie susijęs su Regijos Magnitskio byla. Pone Joiland, jums žodis. Kolegs. Ačiū pirmininkė, kolegos. Jūs, aišku, puikiai žinote šią bylą. Ir kas yra sudėta į Europos parlamento rekomendaciją tarybai. Apie šį klausimą mes kalbame jau beveik dviejus metus. Jau 2012 spalį priemėme pirmą rekomendaciją tarybai, rekomenduodami įvesti vizų išdavimo apribojimus ir užšaldyti e, lėšas. Pane Oland, aš noriu paprašyti tik tai kolegų, kad jie nori išeiti iš salės, jie turėtų tai padaryti tyliai, nes mes tęsėme diskusijas pagal darbo atvarkę. Pone Ojuland, galite tęsti. Panašu, kad žmonės bėga nuo šio klausimo. Taigi, kolegos, dirbame šio klausimu jau gana ilgą laiką ir nežiūrint mūsų pastangų, nežiūrint to, kad patvirtiname rekomendacijas tarybai, nepaisant to, kad pakartojame tas rekomendacijas įvairiose rezoliucijose, kurias priėmėme dėl Rusijos. Taryba kol kas dar mm, nesėmė svarstyti šio klausimo, neįtraukė darbo atvarkę. Pane Ašton mm, pasiūlė šį klausimą traukti į tarybos darbo atvarkę. Ir vis dar nėra E, valstybių narių sprendimo, ne tik tai, kad sprendimo, net nebuvo diskusijų šiuo klausimu. Todėl siūlome Europos parlamentui dar kartą apsvarsyti šį klausimą, šias rekomendacijas. Siūlome parlamentui patvirtinti naują rekomendaciją tarybai, kur pakartotumėme tuos prašymus, kuriuos išsakėme 2012 metais, bet dar priedo mes siūlome parlamentui patvirtinti ir sąrašą asmenų, kuriems mūsų manimų turi būti taikomos šios sankcijos. Tas sąrašas yra iš dalies paimtas iš JAV sąrašo. Mes visi atsimename, kad JAV kongresas patvirtino Magnitskio įstatymą 2012 gruodį. Dabar šiame sąraše yra daugiau pavardžių iš tų šaltinių, ką mes gavome mm, po to, kai JAV patvirtino savo sąrašą. Ir tie asmenys, kurie yra įvardinti čia, dėl visų jų yra dokumentiniai įrodymai, kad jie dalyvavo mm, Magnitskio nužudime, mm, dalyvavo e, nesuteikiant jam medicininės pagalbos Yra dokumentų, kad jie dalyvavo kankinimuose, taip pat ir Magniskio bylos pridengime, taip pat ir jo byloje po mirties. Aišku, šis sąrašas yra labai svarbi mūsų rekomendacijos dalis, kadangi tokiu būdu rekomendacija e, tampa konkretesnė ir taip pat tai suteiks tarybai tokių pirmų minčių, kam e, turėtų ir galėtų ES pritaikyti tas sankcijas, ko prašo parlamentas. Tas sąrašas neturėtų būti galutinis toks baigtinis sąrašas, tai turėtų tiesiog būti mm, tarsi pasiūlymas tarybai, tarsi preliminarus sąrašas, kurį taryba galėtų peržiūrėti ir papildyti naujomis pavardėmis. Esmė yra tokia, kad norime priminti tarybai, jog parlamentas laikosi tos pozicijos, kurią patvirtinome 2012 metais. Ačiū. Thank you very much, Mr. Pro... Ačiū, ponas Protasievičiu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, chciałbym podkreślić, że... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pažymėti, kad EPP frakcija nuo pat pradžių pasisakė už tai, kad reikėtų gauti paaiškinimų ir kad kaltieji turėtų būti nubausti. E, turėtų būti nubausti tie, kurie atsakingi už Sergejaus Magnitskio e, mirtį. Mes manome, kad e, šios rekomendacijos, ši rekomendacija turėtų būti patvirtinta dar per šią kadenciją. Mes paremsime tokią iniciatyvą, bet dar norime aptarti keletą detalių, kurios yra susijusios su tekstu. Noriu pasakyti, kad man tikrai patinka sąrašo idėja. Reikia įvardinti konkrečias pavardas tų asmenų, kurie be jokios abejonės yra įsivėlę į šį mirties atvejį. Uh. Skirilovas. Uh. Ačiū pirmininkė, mūsų šešėlinio pranešėjo Libručiko vardu. E, noriu pasakyti, kad šis pranešimas yra geras pagrindas diskusijoms, debatams. Mus visus neramina tie e, įvykiai. Tai yra neraminantis pavyzdys to, kaip gali būti pasielgta su asmenimis, ypač tais, kurie praneša apie blogus dalykus. Su, informuoja visuomenę, taigi mes palaikome šį tekstą. Ačiū, pana Šulc. Ačiū, pirmininkė, savo frakcijos vardu norėčiau pareikšti, kad mes visapusiškai remiame panios e, Ojuland pranešimą. Tikrai tenka apgailestauti, kad ši e, kriminalinė istorija trunka jau tiek ilgai ir kad komisija nereagavo visiškai mūsų prašymus. Rusijoje ši byla e, yra tikrai neįtikėtinai vilkinama. Buvo išteisinti, apkaltinti asmenis. Mes žinome, kad ir pamirties ponas Magnitski buvo persekėjimas. Tikrai neįtikėtina istorija. Aš manau, kad sąrašą reikėtų išplėsti ir ten paminėti ir kaltinimus susijusius su atskirais asmenimis, tam, kad žinotumėm, kodėl tam asmeniui neleidžiama įvažiuoti. Rusijai tai būtų tam tikras ženklas, kad ES nesutinka su to, kad būtų kankinami žmonės. E, taip, taip pat mes nes, nenorime įsileisti tų žmonių, kurie e, pažeidinėja e, žmogaus teisės. žiūrime, pažiūrėkime, kad dabar e, daro Rusija Ukrainoje. Ten Maidano aikštėje tikrai tarp paprastų žmonių įsimaišo ir labai daug Rusijos karininkų. Aš manau, kad ir tokius asmenius turėtumėm traukti sąrašą, turėtumėm ir jiems taikyti sankcijas, ponas Tenek. E, Ačiū pirmininkė, sveikinu. Pranešėja, ponia Oiland. Manau, kad labai svarbu iš tikrųjų pripa, pasinaudoti šią progą ir pripažinti tą didžiulį e, nenuilstamą darbą atliekamą Velionio Magnitskio vardu, iš tikrųjų reikalaujant teisingumo, nes ir Geos e, Hemdash Capital m, mm, atstovas iš Londono iš tikrųjų viso gyvenimo tikslu, tarsi padarė Magnitskio bylos išnagrinėjimą, nes iš tikrųjų matome nebūdžiamumo klimatą Rusijoje, kai eina kalba būtent apie šių m, mm, su, asmenų susijusių su. A, Mm, šios mets, kuris pranešė apie blogybės Rusijoje to, tolesniais veiklais ir toliau netgi po jo mirties yra dar vis persekėjimai. Tai aš atsiminu, vienas rusų diplomatas pabandė paaiškinti tai, kad tikrai gali persekyti asmenys net ir tada, kai jie mirė. Tai yra baisu, tai aš ne, negaliu įsivaizduoti, kokį skausmą tai sukelia e, vėlionio šeimai. Iš tikrųjų, tai reikia tas sankcijas konkrečiai nukreipti prieš tos, kurie yra atsakingi už tokius veiksmus ir iš tikrųjų bendruomenių e, rūmai ir Amerikos kongresas ir kiti e, pasaulio parlamentai yra tai padarę, pasmerkė tokius dalykus ir aš manau, kad iš tikrųjų nors mes ir neturime kompetencijos šioje srityje, vis tik tai um, iš moralinio požiūrio taško mes privalome užimti aiškę poziciją ir, ir, ir tai pasakyti. Paskelam. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti kolegę Oiland už ryštą, atkaklumą teikiančios pasiūlymus. Ir vienas dalykas yra tekste teksto projekte, ką norėčiau pabrėžti, kad tikrai būtina uh, turėti nuoseklę visapusišką politiką ES Rusijos atžvilgių, kad kurią pareptų visos valstybės narės. Iš tikrųjų, per tą laiką visi tie pažeidimai Rusijoje, vertinant jos tarptautinius įpareigojimus, tik tai e, gausėja. Ir kol mes kartosime, kad esame sunerime, kad mus neramina tokie dalykai ir nieko daugiau nedarysime, tai nieko nedu neduos. Iš tikrųjų, kai yra tokia korumpuota visuomenė, reikia labai tiksliškai orientuotų priemonės, gali duoti rezultatą. Ir Magnitskio byla į, į, tikrai yra dokumentuose puikiai išfiksuota visa mm, byla ir mes turėtume prisijungti prie JAF ir patvirtinti sąrašą asmenų, kurie ats, yra atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus um, ir už pono Magnitskio mirtį. Ir šią popietę, manau, mes galėtumėm kreiptis į vyriausiai galiotinę, kai bus atvykusi ir paklausti, kodėl jai nepavyko vis tik tai įtraukti šio klausimo į užsienio reikalų tarybos posėdžio vakarykščią darbo atverkę. Ačiū, panas Landsbergis. Eh, thank you, Chairman. Eh. Ačiū, pirmininkė. Tai yra ne vien tik tai Magnitskio atvejis. Uh, Mm, eina kalba apie nu, nuoseklų um, mūsų parlamento elgesį. Tikiuosi, kad mūsų komitetas ir parlamentas tikrai laikysis demokratijos linijos, žmogaus teisų linijos ir kai eina kalba apie kovą prieš demokratiją, nešvelnint savo pozicijos, o tikrai laikysis tvirtos pozicijos prieš nebaudžiamumą, kai e, eina kalba apie politinius persekiotojus, piknaudžiautojus, kankintojus, žudikus. Taigi paremkime teisėta, tikrai seniai teisėta iniciatyva Kristian Oiland, kuri, kuri tikrai pateikta laiku. Home generalinio direktorato komisijos vardu pono Šmit, e, pono ar pono Palman pasisakyti ir paaiškinti, kokie yra jų jausmai, ar bus atsižvelgta į tas nuomonės, kurios išsakytos šiame dokumente. Taigi, ponė Šmit. Uh, good morning, uh, chairman. Uh... Labas rytas, pirmininkė, aš esu Dirgi Palman iš Home um, generalinio direktorato, vidaus reikalų generalinio direktorato. Ir manau, kad visų pirma EIVT turėtų sureaguoti, nes tai yra klausimas, kuris nepatenka į Home generalinio direktorato kompetencijos rytį. Tai aš tikrai perdočiau žodį, verčiau EIVT, Europos išorės veiksmų tarnybai. Thank you, Mr. Gerai, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti gerbėmiems e, parlamento nariams, kad mm, raginate atkreipti dėmesį į Magniškio bylą, ja, kaip buvo pasakyta, tai nėra išskirtinis atvejis, e, kai matome, kad teisingumo ir kovos su korupcija sistema neveikia Rusijoje. Noriu pasakyti, kad mes sekame visus tuos atskirus atvejus ir galvojame, kad tikrai jie nusipelno dėmesio, nes kai žiūrime į tokias bylas, galime mm, pabrėžti, kad yra sisteminių problemų, kuomet kažkas neveikia um, preliminio sulaikymo atveju, kaip kad, pavyzdžiui, atveju. Uh, visos kitos problemos, su kuriamis susidurėme šią žvilgį. Mes taip pat labai atidžiai remiam visus aktyvistus, kurie yra susijęs su žmogaus teisų gynyba tokiuose atvejuose per mūsų žmogaus teisų demokratijos iniciatyvą, kuriai skirta 3 milijonai eurų Rusijai kasmet parlamento dėka. Mes taip pat um, keliame tuos atskirus atvejus, susitinkame su šeimomis, su teisininkais ir e, Magnitskio atveju sutikome su mm, atitinkamais asmenimis aiškinomės, ką būtų galima padaryti. E, dėl Magnitskio bylos, man atrodo, viskas jau yra gerbiamų parlamentarų pasakyta. Čia visiškai aišku, kad yra įrodymų, jog nėra tinkamai kovojama su korupcija, kad yra tikrai problemų e, teisingumo sistemoje. Yra tam tikrų tyrimų, kuriuos atliko nepriklausomos struktūros, pavyzdžiui, prezidento žmogaus teisų taryba ar nužumių kalėjimuose komitetas, e, kurie padarė išvadas, kad tikrai nebuvo suteiktas medicinės paslaugos tinkamos, gali būti, kad net ir buvo kankinimų šio atveju. Mes taip pat pasižymėjome Europos tarybos pranešimą, pranešimą e, tuo pačiu klausimu, e, kur irgi tos pačios išvados padarytos. Dabar kas yra padaryta ir ką dar būtų galima padaryti, man atrodo, tai yra pagrindinis keliamas klausimas. Visų pirma, noriu pasakyti, kad tai yra pakankamai unikali situacija, kur Europos Sąjungos um, pirmininkas Herman Van Rompuy parašė raštą dėl konkretų šios bylos um, savo kolegai toje šalyje, prašydamas, kad Rusijos valdžia atliktų tinkamą tyrimą šioje byloje. Taip pat um, tarybos dėmesys aštuon dėmesys yra atkreipta šio klausimu ir yra bendų pareiškimai padaryti praeitais metais dėl Magnitsio bylos. Tai nors konkrečiai šis klausimas ir nebuvo užsienio reikalų tarybos darbo tvarkė, bet visiškai aišku, kad mūsų radarose iš tikrųjų yra tas klausimas ir tikrai skiriame tam reikiamą dėmesį ir žmogaus teisų konsultacijose su Rusija. Šis klausimas yra keliamas. Suprantu jūsų pasipiknymą ir pritarėme jam. Iš tikrųjų atsakymai iš Rusijos valdžios iš šio klausimu yra tokie, kad mes politizuojame šią bylą, šį atvejį ir iš esmės tai yra vienintelis toks toks esminis lausimas, e, atsakymas, iš esmės, kokį jie gali mums suteikti. Ir Mm, kaip ir Europos tarybos rezoliucijoje mm, ir jūsų dokumente yra pabrėžiama tai, kad reikia be vizų draudimo pritaikyti taip pat ir e, turto šaldymą, tai aišku paskutinė jau priemonė, netmetama tokia galimybė, tačiau jeigu mes tokį klausimą keliame, tai turime atidžiai analizuoti ir galimus padarinius. Ir norėčiau pabrėžti, reikia išanalizuoti, kaip tai galima būtų padaryti, bet su turto išaldymu, aišku, reikia visų valstybių narių vieningo sprendimo tokiu, tokiame kontekste. Mes žinome, kad ir praeitie yra sudėtingos patirties buvę. Aišku, kad tie asmenys, kurie yra sąraše, gali kreiptis į mūsų teismus ir užginčyti tokių sankcijų pritaikymą jiems. Tai jeigu mes būtumėm pasirengę žengti tuo keliu, tai turėtumėm būti labai atsargus ir vertinti, kokių padarinių tai gali turėti. Nes, aišku, jeigu jiem teisme pavyktų. Um, laimėti bylą, tai aišku, tai padarytų didelės žalos. Tai aš sakyčiau, gal reikėtų tokio gal laipsniško požiūrio, reikėtų pareikalauti, kad valdžios institucijos atliktų savo, savo namų darbus, savo darbus, kad atliktų tinkamą tyrimą šioje byloje ir jeigu tos institucijos nesureaguotų, tai tada jau galėtumėm kažką daryti toliau. Ir jau praeitais metais parlamentas siūlė tam tikrų elementų, pavyzdžiui, dėl vizų režimo suprasnimo, sustarimo, kažką, ką būtų galima padaryti. Tai irgi būtų tam tikras kelias, um, kurį būtų galima išnaudoti visų pirma prieš imantis jau tokios jau galutinės priemonės, kai jau daugiau nieko kito nelieka, tai yra e, turto šaldimo. Ačiū dabar, dabar žodis poniai Oiland. Ačiū. Uh, Ačiū kolegos už paramą. Džiaugiuosi girdėdama, kad galime eiti toliau, rengdami šią rekomendaciją. Ir aš lauksiu jūsų pakeitimų, kuriuos pažadėjo kai kurie kolegos. Ir tikiuosi, kad galime dabar aptarti grafiką. Tikiuosi, kad rekomendaciją galėsime patvirtinti iki kadencijos pabaigos. Ačiū. Noriu paskelbti, kad terminas pakeitimams yra vasario 27 vidurdienis. Dabar padarysime pertrauką, panas Lansdorfas. Trumpas klausimas. Ar paskelbėte pakeistą grafiką Turkijos pranešimui? Nes mes prašėme pakeitimo, pakeisti grafiką, tačiau neišgirdome kokios yra naujos datos. Aš galbūt aš neišgirdau. Ar yra naujas grafikas pranešimui dėl Turkijos? Jeigu taip, tai e, tas grafikas nebuvo paskirtas. Ar jis dar yra e, svarstamas? Man atrodo, Rija paprašė pakeisti grafiką, ar ne? kas yra parašyta, bet e, tai aš turiu, tai kad rezoliucijos projektas dėl Turkijos pažangos ataskaitos 2013 metais bus teikiamas balsuojimui kovo 3. Taip parašyta pas mane. Dabar pertrauka iki valdybos išpėsnio posėdžio. Ačiū.